bus rytoj 11.30 minučių. O dabar pratesime savo posėdį, darbo tvarkį. Kitas klausimas, esąja pranešimas, tai medžiagų ir mišinių ženklinimas ir pakavimas. Taigi aš suteikiu žodį pranešėjai Asaja. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Šitas pranešimas yra techninio pobūdžio. Todėl norėčiau pranešėti ne tik šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą, bet ir visiems bendradarbiams ir komisijai už paramą, už žinias ir taip pat tarybai už tai, kad trilogas vyko labai sklandžiai ir sparčiai. O dabar labai svarbu įvertinti šitą reglamentą ir pradėti jį įgyvendinti. Jis buvo suderintas su globale harmonizuota sistema, kuri yra taikoma jungtinėse tautose dėl pavojingų cheminių medžiagų uh, pakavimą ir informavimą ant pakuočių. Taigi šiuo reglamentu yra numatyta informuoti vartotoją apie riziką ir ta informacija bus pateikiama ant pakuočių, e, nurodant atitinkamus simbolius ir taip pat parengiant lankstinukus. Priimant šį reglamentą išaiškėjo, kad turės būti keičiamos penkios direktyvos Tai nuostatos, kurios reglamentuoja cheminių medžiagų įpakavimą ir taip pat vartotojų informavimą. Tie pakeitimai bus techninio pobūdžio, kadangi tos nuorodos turės būti patikslintos direktyvose Iš esmės niekas nesikeis taikymos rytyje, apsaugos lygyje ir tie pakeitimai bus tik techninio pobūdžio. Ir šiuo metu apskritai nebuvo reikalinga galvoti apie taikymos ryties keitimą arba apsaugos lygio didinimą. Tačiau vis dėlto uh, rengiant tekstą buvo pastebėta, kad artimiausių metų direktyvos vis dėlto turės būti peržiūrimos ir reikės suderinti naujas nuostatas su galiojančiomis teisės nuostatomis, kad būtų išsaugotos darbo vietos, darbo vietos, kuriuose yra gaminamos cheminės medžiagos. Čia jau kalba eitų labiau apie darbuotojų apsaugą, o darbuotojų apsauga turi būti labai aukšto lygio ir skirta tiems, kurie kasdieną turi reikalų su cheminėmis medžiagomis, kuri, kurios įsismelgia į darbuotojų darbo rūbus. Taigi, didelis dėmesys turės būti kreipiamas besilaukiančioms motinoms, maitinančioms motinoms, kurių organizmas ypač jautriai reaguoja, reaguoja į peroksidus ir į kitas erzinančias cheminės medžiagas. Taip pat savo pranešimu norėjome pabrėžti, kad darbo sauga niekada nebus per didelis e, iššūkis. Parlamente kalbėjome apie tai, kad mažos ir vidutinės įmonės neturėtų prisijimti daugiau administracinės naštos įgyveninant šias nuostatas, tačiau kaip ten bebūtų, darbo saugos nereikia suprasti kaip papildomos naštos kadangi visa tai labai svarbu darbuotojų sveikatai ir svarbu visoms įmonėms. Um, Dėkoju, panė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Be abejo, man tenka malonumas dalyvauti čia šiame posėdėje ir aptarti šį siūlymą. Direktyvos siūlymas yra rezultatas to puikaus darbo, kuris buvo atliktas visais lygmenimis. Europos komisija labai vertina visų institucijų indėlį tai ir tikėsi, kad galutinėme tekste bus atspindėti visų bendri tikslai - geriau apsaugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti geresnį saugą darbę. Šis bendras požiūris leido rasti sutarimą su taryba jau pirmo svarstymo metu. MPL komitetų pranešėjas aktyviai bendradarbiavo su taryba tam, kad būtų galima kuo greičiau susitarti dėl bendro teksto, kurio tikslas yra užtikrinti tolesnę darbuotojų kuo geresnę apsaugą, kad jie būtų apsaugoti darbo vietoje nuo, maksimaliai apsaugoti darbo vietoje nuo cheminių medžiagų. Taigi turime siūlymą, dėl kurio buvo diskutuojama darybų metu ir dabar turime tokį tekstą, kuris E, atveria geresnės teisinės perspektyvas, kuris padės gyvendinti geresnį supratimą. E, valstybėms bus lengviau perkelti į nacionalinę teisę šis ES e, teisės taisyklės ir bus galima jums geriau apsaugoti darbuotojus ir jų sveikatą darbę. Kalbant apie cheminių medžiagų E, klasifikavimą, ženklimą ir pakavimą. Reikia pasakyti, kad 2008 metais buvo priimtas pirmas reglamentas ir paskui keletą metų dar e, buvo dirbama su tuo dokumentu, tas reglamentas turėjo būti įgyvendinimas, o jungt. Ir dabar yra norima pasitelkti taip pat jungtinių tautų bendrą sistemą skirtą, e, vadinamą GHS sistemą, kuri naudojama pavojingoms cheminėms medžiagoms ženklinti. E, norime turėti bendresnį požiūrį, bendresnę termo, te, terminologiją susijusią su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais. Visą tai padės pagerinti bendrą supratimą apie riziką, apie rizikos valdymą ne tik ES, bet taip pat daug kas taps aiškiau ir ES prekybos partneriams visame pasaulyje. E, Komisija yra parengusi tam tikras gairias, tai padės darbuotojams ir jų vadovams praktikoje taikyti tuo, tas taisyklės, tai padės lengviau pereiti prie naujų taisyklių susijusių su cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimu, ženklinimu ir pakavimu. Tinklalapyje atitinkamai taip pat buvo paskelbta informacija, tinklalapis buvo parengtas konsultuojantis su visomis suinteresuotomis susivis. Ačiū, pirmininkė, dėkoju, ponia komisarė. O dabar kalbės kolegos politinių frakcijų vardu, pradės pasisakymus frakcijų vardu kolega Kristinsen, prašom. Dėkoju. Ačiū už puikiai atliktą darbą, už puikų bendradarbiavimą. Turime maksimaliai apsaugoti darbuotojus jų darbo vietose. Tai buvo akivaizdus dalykas socialdemokratams e, nuolatos. E, užtikrinti žmogus, žmonių sveikatą ir saugą darbę yra vienas iš svarbiausių tikslų. Tai neturi būti laikoma papildoma, niekam nereikalinga administracinė našta. Būtina, kad vyktų dėrybos, su verslininkais, su socialiniais partneriais. Socialiniai partneriai turi turėti galimybę e, dalyvauti, nustatant, kokios medžiagos yra pavojingos kai kuriems e, subjektams, kurie turi dirbti su tomis medžiagomis. Ir be abejo, svarbu žengti pirmin šią kryptimį, yra būtina, kad Europos komisija ir e, toliau išlaikytų savo pad, pažadą tęsti socialinį dialogą. Tema be abejo yra labai specifinė, nes cheminių medžiagų klasifikavimo ženklimas ir pakavinimas yra labai svarbus dalykas. Tai negali būti laikoma tiesiog papildoma eilinė biurokratija, nes tai gali būti pretekstas neįgyvendinti mm, ne, ne šio priimto dokumento. O žinome, kad žalą reikia priboti maksimaliai. Mes žinome, kad kai kurios kategorijos darbuotojų dažniau turi dirbti su kai kuriomis nuodingomis cheminėmis medžiagomis. Pavyzdžiui, e, net kirpėjai ar, ar, ar kiti žmonės savo darbe nuolatos naudoja cheminės medžiagas. Jie turi žinoti tų medžiagų keliamą riziką ir turi žinoti, kaip nuo jos apsisaugoti. Žinome, kad pranešėjos atliktas darbas buvo puikus bet dirbti dar reikės daug, kad būtų galima kuo geriau užtikrinti darbuotojų teisės. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Ačiū. Ačiū, ponia Harkin, ačiū pranešėjai už jos iniciatyvą. Be abejo, tai yra tas reglamentas, kuris padės pagerinti e, sveikatos apsaugą ir saugą darbuotojų darbe. Cheminių medžiagų e, klasifikavimo ženklinimo ir pakavimo sistema buvo priimta 2000 penktaisiais metais pati pirmoji be abejo situacija pasikeitė. Mes dabar turime turėtume nie tai, kad dar ir dabar naudojamos senos pasenusios nuorodos. Laikas turėti naują teisės aktą, kur bus naudojama šių dienų realijas atitinkanti terminologija ir ženklinimas. E, be abejo, prie pažeidžiamų darbuotojų sąrašo reikėtų pridėti, ko gero, besilaukiančias moteris, reikėtų pridėti jaunus darbuotojus ir panašiai. E, reikėtų, kad įmonės mažos ir vidutinės taip pat gautų vadovus tam tikrus, kaip elgtis su tuo dokumentu, kaip jį geriau įgyvendinti. Mes turime neužmiršti, kad sveikata ir sauga darbuotojų yra ne papildoma administracinė našta, bet prievolė. Dėkuoju. Ačiū kolegi Zuber. Senhor Presidente. É sempre positivo. Ačiū pirmininkė. Visada labai gerai yra e, darbuotojų saugai ir sveikatai palankius teisės aktus. Ypač, kai kalba eina apie darbuotojus dirbančius su cheminėmis medžiagomis, reikėtų numatyti minimalius reikalavimus valstybėms narėms e, Tie reikalavimai turi apimti aukštesnės, aps, ap, aukštesnius apsaugos standartus darbuotojų sveikos ir saugos rytyje. Dabar parlamento pasiūlyme yra sakoma, kad saugos ir sveikatos modeliai turi rimtis pagrindinių teisų principais ir tai turi būti taikoma be išimčių visoje darbo rinkoje bei visose įmonėse, be išimties. Visam tam mes pritarėme ir tai yra pageidautina. Tačiau labai gaila, jeigu pasižiūrėtume į realią situaciją, tai jis markiai skiriasi nuo tos idealiosios. Puikiai žinome, kad e, nelaimingi atsitikimai yra susiję su, e, pavyzdžiui, ilgomis darbo valandomis, e, vis intensyvesniu darbo ritmu, o taip pat ir dėl nepakankamo investavimo į mokymus bei prevenciją. Šiandien darbuotojai dirba bet kokiomis e, nepriimtinomis sąlygomis. Sauga jų dėl to nukentėjo. Reikia numatyti e, kontrolės priemonės, reikia kovoti su netinkamomis darbo sąlygomis, reikia apsaugoti sveikatą darbuotojų bei saugą jų užtikrinti. Šiuo metu darbo santykiuose vis daugiau kriminalinių aspektų atsiranda. Reikia numatyti kompensacijas nelaimingų atsitikimų darbe aukoms. Visa tai labai neigiamai vertinama e, kai kuriuose šalise, ypač tose šalise, kuriuose tarp TVF tos kriminalinės nusikalstamos programos yra primetamos. Pirmininkė, ačiū. Dabar spontaniškų pasisakymų ratas. Ponas Nikolėškų. Aš norėčiau padėkoti Jums už puikų pranešimą ir už visą nuveiktą darbą. Iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti sveikatą darbo vietoje. Galbūt komisaras galėtų informuoti apie tai, kaip yra e, reglamentuojamas pro, ma, profesinių e, lygų apsauga žemės ūkėje. Norėčiau gauti tokią informaciją. Dėkoju. Gracias, presidenta. La verdad es que esta directiva. Pone Andras Barija. Ačiū, pirmininkė. Šioje direktyvoje labai aiškiai yra nurodyta, kas yra darbuotojų sveikata ir sauga. Reikia apsaugoti darbuotojus, kurie susiduria su cheminių medžiagų keliamų pavojų. Tai nėra našta valstybėm, tai yra įmonėms, tai yra prievolė įmonių. Socialinis dialogas su konkrečių įmonių atstovais yra numatytas čia. Tokie teisės aktai dažniausiai skirti darbuotojams, kurie susiduria su ypatingais sunkumais, kurie dirba, pavyzdžiui, tekstilės sektorija, nebūtinai Europos Sąjungoje. Ir būtent to nereikėtų pamiršti. Ačiū dabar žodis poniai Bacescu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Deși discutăm despre un regulament foarte tehnic, adoptarea lui va... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šio reglamento prieimimas padės suderinti jau egzistuojančius teisės aktus susijusių cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimu, ženklimu ir pakavimu. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad ir toliau išlieka didžiulis pavojus besilaukiančioms moteriams, kurios dirba su cheminėmis medžiagomis. Šitos, šitų cheminių medžiagų poveikio pasiekmės yra tiesiog nenuspėjamos, kadangi žala gali būti padaryta ir kad tik gimusiam kūdikiui, ypač motinos, kurios maitino vaikus savo pienu, gali e, perduoti įvairiausias lygas, savo naujagimui ir todėl didžiulis pavojus kyla būtent naujagimiams. Todėl šitos penkios teisės nuostatos turi būti reglamentuojamos, suderinamos tarpusavėje, kad būtų užtikrinta kuo didesnė sauga darbo vietoje. Komisaras Andor. Gerbiama e, pirmininkė, gerbiami kolegos, dėkuoju už komentarus ir pasisakymus. Komisija dabar laukia, kol taryba priims galutinai šitą reglamentą ir kol jis bus paskelbtas oficialiajame leidinyje. Tai bus labai didelis indėlis siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatos apsaugą darbo vietoje. Šiame reglamente didžiulis vaidmenys, vaidmuo yra skiriamas socialiniams partneriams, kaip ir pridaram. Nikolesku norėčiau atsakyti, kad nors ir labai svarbu išryškinti atskirų sektorių vaidmenį, vis dėlto priimant teisės aktus didžiausias dėmesys yra skiriamas apskritai rizikai, neskirstant jos į atskirus ekonomikos sektorius. Taigi rizika stengiama suvaldyti nepriklausomai, kokiame sektoriuje ji kyla - transport, transporto ar gamybos sektoriuje. Taip pat norėčiau pritarti poniai Harkin, kad reikia didžiulį dėmesį skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų taikyti teisės aktus, nepatirdomos didelės administracinės naštos. Taigi komisija ir toliau įdės daug pastangų siekdama užtikrinti saugą darbo vietose. Pranešėja Saja dar kartą. Ačiū pirmininkė. Diskusijos metu pasitvirtino, kad labai svarbu pasiūsti aišku signalą darbuotojams suformuluojant labai aiškės teisės, teisinės nuostatas, kurios verstų pateikti labai aiškę informaciją. Galbūt mažoms ir vidutinėms įmonėms bus nelengva laikytis tų naujųjų teisės nuostatų, todėl man labai patiko komisaro mintis, kad bus rengiama informacija, lankstinukai, inform, internetinė medžiaga mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuri padės mažoms ir vidutinėms įmonėms susigaudyti naujuose teisės aktuose. Aš tikiuosi, kad šita informacija pasieks adresatą artimiausių metų. Dėkoju. Baigiame diskusijas dėl šio darbo tvarkės klausimų balsavimas rytoj 11.30 minučių. Dabar vienos minutės kalbos. Pirmiausia, kolega Preda.